poziciją ir tas laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo rytojaus. Šio posėdžio protokolai bus pateikti parlamentui, patvirtinti per kitos plenarnės sesijos e, pirmąjį posėdį, jei nėra prieštaraujančių, perduosiu patvirtintas rezoliucijas jų adresatams. Baigiam.